yra laisva todėl, kad jinai rezistavo. Aišku, rusai tai interpretavo taip pat kaip Suomijos agresiją prieš Rusiją ir sakė, kad karą pradėjo Suomija. Turime mokytis iš šitų pamokų. Dėkuoju, ponui. Karainen Kosmas Latovski, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, Rusijos naratyvas antrojo pasaulinio karo tema yra kupinas melo. Aišku, rusai tuo bando nusijimti savo atsakomybės e, dalį, tačiau kita vertus tomis pastangomis jie e, bando suskaldyti viešąją nuomonę. Antrasis pasaulinis karas nebūtų e, prasidėjęs. Jeigu Rusija su Sovietų sąjunga nebūtų pasirašysi slapto pakto ir jokie Putino melai negali pakeisti šitos, šito fakto. Tad Rusija, kuri bando kratyti savo atsakomybės, negali būti tarptautiniu mastu laikoma patikima partnerė. Rusijos melas labai daug pasakė, daug e, sako apie tai, kas iš tikrųjų yra Rusija šiuo metu. Dėkuoju. Ponas Zlatovskai, ponas Aleksandrov Jordanov. Vieną minutę. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Mes e, turime pasmerkti visus Putino bandymus išteisinti Sovietų sąjungą dėl to, kas vyko e, antro pasaulinio karo kontekste. Bulgarijos strategija prasidėjo 44 e, e, metų rugsėjo mėnesį, kuomet Sovietų sąjunga paskelbė karą Bulgarijai. Komunistinis režimas nužudė daugybę piliečių, įkūrė lagerius. Žmonės buvo neteisėtai teisiami Lenkijoje, Baltijos valstybėse, Bulgarijoje taip pat vyko visi šitie nusikaltimai. Mes e, turime nesitaikstyti su e, Kremliaus veikimu, su hybridinėmis e, karo priemonėmis, kurias naudoja Kremlius. Dėkuoju ponui Aleksandrov Jordanov. Petar Vitanov. Praėjusiu metu rugsėjo mėnesį šis parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl e, Europos ateities ir istorijos. Buvo kalbama e, apie Ribbentropo Molotovo e, paktą, tačiau rezoliucijoje visiškai nebuvo paminėtas fašizmas ir kova su fašizmu. Mes neturėtume mes turėtume pripažinti, kad buvo, e, turėtume nevengti pripažinti, kad 39 metais buvo pasirašytas e, paktas, kuris padalino e, Europos teritoriją mes turime kalbėti apie savo pačių požiūrį į istoriją. Mes mes turime taip pat kalbėti apie nusikaltimus, kurie buvo padaryti e, žmonijai. Mes e, čia Europoje turime kategoriškai smerkti tokius nusikaltimus. Dėkoju. Pone Vitanov. Toliau ponas Urmspajat vieną minutę. Dėkoju. Įvykiai, kurie iššaukė antrąjį pasaulinį karą, buvo tragiški visoms Europos tautoms. E, jos susidūrė su genocidu, e, prarado savo laisvę ir nepriklausomybę. Aš čia kalbu apie tas šalis, kurios buvo okupuotos sovietų. Daugelis šalių e, kentėjo nuo sovietų okupacijos ir represijų. Dabar praėjus keletui dešimtmečių pokyčių. Mes negalime pateisinti Stalino ir Hitlerio darytų nusikaltimų ir bandyti jų kažkaip pateisinti. Daugelis šalių Europoje ilgiems dešimtmečiams prarado savo nepriklausomybę, prarado savo žmonių gyvybės. Mes turime pasiro, pasi, pasimokyti iš šios istorinės praeities. E, tai yra bendra istorinė e, patirtis. E, mes turime kalbėti apie nusikaltimus, kurie buvo padaryti ir kaip tai pakeitė mūsų E, visuomenę. Yra labai svarbu, kad naujosios kartos, jaunosios kartos suprastų, kas atsitiko e, Europoje ir e, kad būtų smerkiami tiek Hitlerio, tiek Stalino nusikaltimai. Negalima perrašinėti istorijos ir teisinti nusikaltimų. Kiitos, edustaja Paet. Dėkoju. Toliau ponas Marko Driosto. Presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pati blogiausia istorijos iškraipimo forma yra būtent ta, apie kurią mes kalbame. Tūkstančiai italų Istrijoje, Dalmatijoje ir kitur buvo priversti palikti savo namus, daugelis iš jų buvo nužudyti. Šiandien Daugelis nori užmiršti šitos e, faktus. Ir trečio tūkstantmečio e, komunistai ir toliau vadina e, rezistentus fašistais vien tik todėl, kad jie buvo italų kilmės. Ir tokie, tokie kinofilmai, pavyzdžiui, kaip Redland, ir e, dabar yra kartais e, boikotuojami. Nesenai e, dingo vienas e, italų žurnalistas, kuris e, bandė netilėti šitais klausimais ir e, kovojo už istorinę tiesą. Mes turime nepamiršti žmonių, kurie kovojo už tai, kad istorija būtų neiškaipyta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

Mes, pa, Europos parlamentas patvirtino rezolti, rezoliuciją, e, kuris smerkė Hitlerio ir Stalino paktą, e, kurio e, pasiekoje buvo aneksuotos Baltijos valstybės ir taip pat ir mano šalis, Rumunija. Mano šalis prarado teritorijas, kurių niekada taip ir nebeatgavo. Ir mes. E, ir net ir dabar, pavyzdžiui, Rumunija, e, bes Arabijoje yra Putino propagandos e, e, dalis. Ir mes nuolat kartojame Rusijos politikams, kad jie turi liautis skleisti tą propagandą. Mes turime ir toliau kovoti už tiesą, mes turime kovoti už aukų atminimą. Dėkuoju, ponė Tomak. Toliau ponas Ruiz Deveza. Pone pirmininkė, e, Man atrodo, tinkamai surinktas šios diskusijos, nes tikrai yra bandymų iškreipti istoriją ir dėje, tai pasitaiko pakankamai dažnai. Šiandien ryte Pone Videkom iš Brexit partijos minėjo, jog ES pirminis projektas buvo tiesiog laisvos prekybos e, projektas. Tai iš tikrųjų akivaizdžiai iškriptais istorija, nes nuo papradžių buvo aišku, kad Europos bendrė bus tarp valstybinio, virš valstybinio pobūdžio. Ir Kfumanas apie tai kalbėjo. Ir tai dar buvo 50 metais. Tačiau šios diskusijos taip pat atšvelgia štai ką, kad tai jeigu pažiūrėsime istoriją iš nacionalinės perspektyvos, tai visuomet matome kitų įvykdytus nusikaltimus, tačiau nematome to, ką padarė mūsų protėviai, mūsų pirmtakiai. Dėl šios priežasties reikia bendros europinės istorijos, kuri atskleistų tragedijas ir blogybės, kurias patyrė visi europiečiai. Dėkoju, e, ponas Ruiz Devėse ir dabar ponas Petras Ustrevičius. Gerbiama pirmininkė, komisarė, kolegos. Istorija tampa politikos įrankiu, kada ją naudoja šovinistai ir nacionalpopulistai, siekiantys ją peršyti. Rusijoje istorija naudojama siekiant nuteikti šalies gyventojus prieš europos valstybes taip pat nukreipti piliečių dėmesį nuo dabartinių problemų. istorijos iškraipymas neįmanomas nepašalinus tiesos ieškotojų. šį penktadienį rusijoje bus skelbiamas teismo nuosprendis memorial organizacijos istorikui ir žmogaus teisių kovotojui jurijui dmitrijevui. dmitrijevas savo gyvenimą paskyrė stalino represijų aukų atminimo išsaugojimui o jų yra milijonai jo dėka karelijos regione buvo atrastos masinės stalinizmo aukų kapavietės. netrukus valdžia paskleidė gandą kad atrastose kapavietėse palaidotos ne sovietinio teroro aukos bet suomių nužudyti raudonosios armijos kariai. pateikus melagingus kaltinimus dmitrijevas buvo netrukus suimtas. bandymas ištrinti stalinizmo nusikaltimus ir putinas perima tai kaip stalino veiklos metodus. vertinant šį ir kitus istorijos iškraipymo atvejus tampa akivaizdu kad molotovo ir ribentropo pakto šmėklų gerbėjai siekia manipuliuoti ir dvidešimt vieno amžiaus istorija. ačiū. kiitokset edustaja auštrevičius. annan puheenvuoron nyt Dėkuoju, pano ne, Auštrevičiu. Ir dabar ponas Kuzmiuk. Vieną minutę prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Pažymint e, antrojo pasaulinio karo 80-asis metinės e, Europos parlamentas labai aiškiai pasakė, kad e, Ribbentropo paktas um, su slaptuoju protokolu, kur nepriklausomos valstybės buvo e, pasidalintos tarp Vokietijos ir e, Sovietų sąjungos buvo tiesioginė karo priežastis. Na ir iš pradžių buvo užpilta Lenkija, tai pirmiausia padarė nacistų režimas, po to ir stalinistinis režimas ir kitos šalis buvo užpultas. Putinas viešuosiuose e, pasisakymuose aiškiai subejojo šiais istoriniais faktais ir bandė primesti kaltę mano šaliai Lenkijai dėl antro pasaulinio karo pradžios. Mes nuolat turime pasmerkti šį paktą ir totalitarnių režimų nusikaltimus. Ir tiesiog norėjau tai priminti. Dėkoju. Dėkoju. Toliau Peter Polak vieną minutę presne 27. januára. Dėkoju. Sausio 27 dieną mes minėsime 75-asias Aušvico e, konclagerio išlaisvinimo metinės. Tai buvo konclageris, kur, kuriame žuvo milijonai nekaltų žmonių. Tai buvo nekaltos aukos. Tačiau reiktų pabrėžti kad nėra e, kažkokių, e, kažkokios geresnės už kitus rasės. Milijonai žmonių žuvo tik dėl to, kad jie buvo žydai arba romai. Jeigu Hitleris būtų laimėjęs karą, aš čia šiandien nebūčiau šitoje salėje, nes taip pat priklausau e, e, romų tautai. Todėl manau, kad gėda šiam parlamentui yra, kad jame vis dar iki šiol dirba fašistai, kurie neigia holokaustą. E, negalima iškraipyti šių istorinių faktų. Per antrąjį pasaulinį karą žmonės e, žuvo dėl to, kad jie tiesiog tylėjo, kad jie nieko nesakė. Ir šiandien mes turime kalbėti, mes turime e, kovoti su fašistais, pasisakyti prieš juos, nebegalime tiesiog tyliai stebėti. E, mes nu, turime kovoti e, su neapykanta, nes neapykanta veda į pragarą. Mhm. Dėkoju e, ponui Polak, toliau ponė Tomašič e, vieną minutę. Dėkoju. Antrasis pasaulinis karas paliko didžiulius pėtsakus ES. Dabar mes sėdime prie vieno stalo, gyvename taikoje, e, gerbėme vieni kitus, tačiau neturime pamiršti, kad prieš karą ir po, netgi iš karto po karo mūsų pozicijos e, labai skyrėsi. E, kai kurie norėjo e, kitų sąskaitą išspręsti savo nacionalinius klausimus, kai kurios šalis nuolat buvo aukos. Ir galiausiai buvo išlaisvintojai, kurie išlaisvino dalį Europos, o, e, o kitu, kitą dalį Europos užėmė komunistai. E, dėl to net e, tos dvi skirtingos Europos dalis istoriškai e, vystėsi skirtingai ir todėl atmintis apie antrąjį kar, pasaulinį karą yra e, kit, skirtinga. Todėl yra labai svarbu paš, pasmerkti visus totalitarinius režimus. Kiitos edustaja Tomasic. Sitten puheenvuoro. Dėkoju, ponė Tomašič. Toliau kalbės ponė Rasa Juknevičianė. Aš noriu pradėti linksmiau. Visų pirma, noriu padėkoti Rusijos prezidentui Putinui už tai, kad jis padarė didžiulę reklamą mūsų inicijuotai ir priimtai e, europos parlamento rezoliucijai. antra putinas rėmėsi rusijoje vis dar įslaptintų archyvų medžiaga naudojo juos kaip informacinio karo įrankį. siūlau prezidentui putinui neselektyviai bet visiškai atverti stalino laikų archyvus. turime žinoti kaip stalinas atsisakė priimti žydus iš hitlerio okupuotos lenkijos trisdešimt devyni metais putinas galėtų nurodyti grąžinti lietuvai devyniasdešimt vienas metais pavogtus kgb archyvus norime žinoti kaip maskvos kalėjime buvo nužudytas antisovietinio pasipriešinimo vadas lietuvis jonas žemaitis pasaulis turi žinoti kaip keturiasdešimt keturi metais raudonajai armijai buvo leista žaginti moteris naikinti civilius vos peržengus karaliaučiaus krašto sieną kaip pjaustė nėščių moterų pilvus ir traukė iš jų negimusius naujagimius tačiau vietoj vietoje to mes matome kremliaus skatinamą stalino garbinimą totalitarizmas prasideda nuo melo mūsų priedermė ginti tiesą kad apgintume iškovotą taiką. antaisin sitten seuraavaksi puheenvuoron edustaja. Kitas kalbėtojas Liučija e, Duriš Nikolsonova. Vieną minutę, prašau. 20-ame amžiuje nacistiniai režimai rengė masinės žudybės, daugybė žmonių žuvo. Tai yra perspėjimas ir busimoms kartoms. Mano šalyje e, neofašistai dabar apsirengė kostiumus ir atėjo parlamentus, įskaitant Europos parlamentą. Taigi, e, pavyzdžiui, E, buvęs komunistų partijos vadas yra už saugumą atsakingo komiteto pirmininkas. Man tai kelia gėda. Tiesiog norėjau perspėti ir iš tikrųjų e, ka, tikrai pasižiūrėti, kas skatina ekstremizmą. Tai yra korupcija, prastas mokymas, įskaitant istorijos mokymą, o taip pat ir holokausto kvestionamas bei nepykantos sklaida būtent tai yra ekstremizmo epidemijos priežastis. Dėkoju. Dėkoju. Dabar pone Šodrova, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti Molotovo-Ribbentropo paktą, kuris rodo, kad abu režimai buvo labai artimi. E, na ir 39 metų rugsėjo mėnesį Lenkija buvo užpilta tiek sovietų, tiek ir nacisto režimo. Na ir. Na ir šiaip kovojant su nacionalizmu Lenkija daug paukojo. Na, Ir iš tikrųjų reikia prisiminti apie šio pakto uh, esmę. O dabar Lenkija kaltinama dėl to, jog ji buvo agresorė, jog ji paktavo ketvirtam dešimtmetį su Lenkija. Aš noriu atsakyti ponui Bretonui, kurio nebėra salėje, kad mes nenusiteikę prieš Rusiją. Mes uh, tik tai norime pabrėžti, jog mes pasisakome prieš Putino istorinį melą ir nenorime, kad Europoje vėl prasidėtų karai ar diktatūros ir e, norime, kad šitie dalykai nebūtų perduoti busimoms kartoms. Dėkuoju, ponia Šoidrovai. Ir e, dabar žodis e, Javier Zasalėjos. Vieną minutę. Kai kalbame apie politinės institucijas, praeitį, nepamirškime, kad esame ir ne vien tik istorikai, bet ir istorijos kuriejai. Na ir kai kalbame apie istoriją, e, tarkim, prisimirkime e, tai, ką sakė Borges Argentinoje, kad e, Europą suvienijo ne meilė, bet baime nacionalizmo karo baime. Ir net ir dabar nacionalizmas tebe kelia galbą ir e, Europos parlamente, nežiūrint, kad Ispanija tapo um, pavyzdinė demokratija, taigi buvo baiminamas naujo nacizmo, salinizmo, gilimo, naujo Molotovo, Ribbentropo, Ribbentropo pakto. Taigi turint galvoje, uh, kokie baisus nusikaltimai buvo padaryti, uh, nacių koncentracijos stovyklose, stalinizmo gulaguose. Taigi europiečiai kentė. Ir būtent tai yra tas cementas, tie pamatai, kuriais remintis pastatyta Europos Sąjunga. Dėkoju. Po Nezarsalėjos dabar diskusijas pabaigs E, komisija ir taryba. Pirma pasisakys komisarė Jūrova. Pone pirmininkė, e, dėkoju visiems už išsakytas mintis. Aš norėčiau pakartoti dar kartą, kad jeigu viena, e, viena valstybė narė bandys iškraipyti kažkaip istoriją, prisimti kažkokį kitorinį vaidmenį, tai e, Europos komisija iš karto į tai reaguos, kad būtų apsaugota istorinė tiesa ir nuomonių laisvė. Buvo, e, e, yra tokia gera frazė pasakyta, kad totalitarizmą, totalizmo nus, nusikaltimus darė ne e, tikri fašistai ar tikti, e, tikri stalinistai, bet tie žmonės, kurie nebetskyrė tiesos nuo, meno, nuo melo. E, tokia būtų e, citata. Ir aš norėčiau, kad mūsų demokratinė sistema būtų atspari. Todėl mums reiktų koncentruotis į švietimą, į žiniasklaidos. E, e Laisvę, taip pat atsižvelgti į faktus ir įrodymus. Tik tai taip elgdamiesi mes galėsime e, atskirti, kas yra tiesa ir kas yra melas. Norėčiau išreikšti viltį, kad pažymint 75-asias e, baisiausio e, istorijoje konslagerio uždarimo metinės mes nebepakartosime tokių įvykių ir ne ir pasmerksime nusikaltelius bei gerbsime aukas. Dėkoju, ponė komisarė. Dabar e, ponė Barniak e, kalbės tarybos vardu. Gerbiami par... Gerbėjim parlamento nariai, mes turime pasimokyti iš istorijos, mus jungia bendros vertybės ir jas reikia apsaugoti. Na, Europos ateitis turi būti grindžiama bendrom vertybėms bei to, tuo, kaip mes suprantame bendrą istoriją, bendras vertybės, skaitant ir totalizmo istoriją. Dar sėki noriu padėkoti Jums uždėmesi. Aristo, Dėkoju, diskusijos baigtos. Galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto tarybos ir komisijos pareiškimas dėl e, pagal 7 straipsnio pirmą dalį vykstančius klausimus dėl Vengrijos. Taigi tarybos vardu pasisakys pane Rnieč. Dėkoju. E, pane pirmininkė, gerbimi parlamento nariai įstatymų viršinybė yra mūsų bendra vertybė, kertinis akmuo ir jis, jie tiesiogiai įtakoja mūsų piliečių gyvenimą, mūsų įmonių veiklos aplinką. Na ir jeigu yra trūkumų šios rytyje, to pasakoje mūsų visuomenė tiek ir sąjunga taps pažydžiamesnė įtaka iš vidaus ir iš išorės. Taigi mūsų visuomenės remiasi įstatymų viršenybė, demokratinėmis teisėmis Ir šios vertybės tarpusavį yra susijusios ir viena kita stiprina, viena be kitos negali egzistuoti. Taigi, mm, pirmės dalyje pagal šį straipsnį, pirmą ir antrą dalį, pradėtos procedūros prieš Lenkiją ir Vengriją. Dėl procedūros prieš Vengriją, kuri e, buvo inicijuota 18 metų rugsėjo mėnesio prašymo ir jau įvyko du klausimai bendrų reikalų taryboje 19 e, metų e, pabaigoje. E, bendro pobūdžio klausimuose buvo plačiai aptarti visi klausimai paminėti parlamento pasiūlyme, o antrame klausime buvo kalbama apie specifinius klausimus, kaip kad žodžio laisvė, akademinės laisvės. Uh, ir panašiai. Na ir kaip paprastai vyksta pagal septintą straipsnį klausimai ir atitinkamos taisyklės buvo patvirtintas Liepos mėnesį, taigi sutinkamai su šios straipsnio nuostatomis pirmininkaujančioji Suomija informavo parlamento, o dabar informuojama apie ir jau pirmininkant Kroatijai. E, gruodžio mėnesį vyko klausimas, kurio metu dalyvavo e, Kroatijos ir Vokietijos atstovai, taip pat buvo pakviesti Lybė komiteto atstovai bei atitinkamas pranešėjas. Na, o antrojo klausimo metu, kai ministrai oficialiai pasikeitė nuomonėmis tarpusavir su parlamento nariais ir parlamentas turėjo galimybę pateikti savo pasiūlymą e, dėl rezoliucijos dėl dabartinių įvykių Vengrijoje. Taigi, pirmininkaujant Kroatijai, mes ketiname ir toliau reguliariai informuoti parlamentą apie procedūras pagal 7 straipsnio pirmą dalį dėl procedūrų prieš Vengriją. Dėkoju, dabar žodis teikiamas komisariai Jūrovai. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami e, parlamentarai, mes kalbame apie situaciją Vengrijoje. Yra labai svarbu, kad visos e, institucijos prisidėtų prie to, kad būtų išsaugotas teisės viršenybės principas e, Europos Sąjungoje. Kai lapkričio mėnesį Ursula von der Leyen komisijos pirmininkė kreipėsi į Europos parlamentą, jis sakė, kad teisės viršenybė yra nekvestionuojama vertybė, todėl e, ši, e, ši vertybė turi būti gerbiama visur ir visada ir visos valstybės turi būti e, traktuojamos vienodai. Todėl mes visuomet imsimės visų reikiamų priemonių, jeigu tam iškils e, grėsmė. E, kalbant apie Vengriją, komisija jau turėjo daug progų pasakyti, kad ji pritarė e, Europos parlamento išreikštam susirūpinimui dėl tam tikrų reiškinių Vengrijoje. Ir Taip pat bus išklausyta taryba dėl dėl e, procedūros pagal sutarties 7 straipsnio pirmą dalį. Komisija e, e, vykstant klausimais, klausimams dėl Vengrijos bendrųjų reikalų taryboje gro, gruodžio 10 dieną vėl pakartojo tą patį ir e, kalbant apie teisės viršenybės e, e, principą, nauji, naujas e, įstatymas priimtas gruodžio 10 dieną be viešų konsultacijų ir be konsultacijų su Venecijos komisija kelia grėsmę šiam teisės viršenybės principui. Taip pat Vengrija e, bando apriboti e, savo teisėjus kreiptis į Teisingumo teismą dėl prejudicinio sprendimo. E, tai gali iškreipyti taip pat ir valdžių e, galių pasiskirstimą ir turėti neigiamos įtakos visai teismų sistemai kalbant apie žiniasklaidos laisvę. E, praėjusiais metais šešios tarptautinės žurnalistų e, organizacijos paskelbė pranešimą, kad nuo 2010 metų Vengrijos vyriausybė nuolat pamindavo žiniasklaidos laisvę, ypač e, kalbant apie tai, kad e, beveik visa žiniasklaida e, priklauso vyriausybei. E, arba valdžiai. Taip pat e, ir, to, e, ir taip pat susirūpinimą kelia tai, kad e, apie 400 žiniasklaidos priemonių priklauso vienam, vienai įmoniai. Ir tai taip pat kelia susirūpinimą dėl žiniasklaidos laisvės. tame e, pranešime e, buvo taip pat sakoma, kad kad e, e kad taip pat reikia kalbėti apie akademinę laisvę ir kad Europos universitetui kyla grėsmė. Taip pat naujas E, taip pat buvo kritikuojamas e, tarptautinės mokslininkų bendruomenės naujas įstatymas dėl mokslinių tyrimų. E, ir čia iškilo grėsmė 15 mokslinių tyrimų institutų Vengrijoje. Komisija labai atidžiai stebi tai, kas vyksta Vengrijoje ir ir stebi Vengrijos valdžios veiksmus. Komisija e, prieš e, Vengrija jau paskelbė keletą sutarčių nesilaikymo, e, sutarčių pasi, pa, pažeidimų procedūrų, ypač kalbant apie migrantų teises. Taip pat e, komisija naudoja ir kitas priemonės, pavyzdžiui, kaip Europos semestras. E, Liepos 9 dieną praėjusiu metu Vengrijai buvo rekomenduojama, kad jis tikrin, e, stiprintų teismų nepriklausomumą, kovotų su e, korupcija ir e, pagerintų prieigą, visuomenės prieigą prie informacijos. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad komisija ir toliau glaudžiai bendrauja su Vengrijos valdžia, spręsdama šios klausimus. Ačiū. Dėkuoju. Dabar kalbės kalbėtojai politinių frakcijų vardu. Pirmiausiai, ponė Metsola, EPP frakcijos vardu. Mes e, dabar diskutuojame apie teisinės valstybės principus. Tai e, kelia nerima, kad turime grįžti prie šitos temos. EPP visuomet labai aiškiai pasisakė dėl teisinės valstybės principų laikymosi kiekvienoje valstybėje. E, šių taisyklių turi būti laikomasi visur ir visada ir mes tikime tuo, todėl kad e, be įstatymo viršenybės principų piliečiai negali būti deramai apsaugojami E, apsaugomi, negali būti pasitikima valstybė ir institucijomis. Europos Sąjunga remiasi vertybėmis e, ir būtent todėl e, Europos Sąjunga ir parlamentas turi siekti apsaugoti teisinės valstybės principus. Mes turime būti teisingumo pusėje. Ir čia neturi būti jokių kompromisų, nei jokiose institucijose ar jokiose valstybėse. Europos komisija taip pat turi būti teisinės valstybės principų sergėtoje, nes neprimtina, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra laikomasi e, šių principų, o kitose, kai kuriuose valstybėse ne. Mes turime e, užtikrinti, kad teisinės valstybės mechanizmai būtų stiprinami, todėl kad e, šiuo metu pasitikėjimas, piliečių pasitikėjimas šiais dalykais nėra e, užtikrinamas šimtų procentų. Visose valstybėse narėse e, turi būti tikrinamas šitų principų laikymasis ir e, turi būti užtikrinama, kad jų laikomasi. Būtent taip mes galime apsaugoti savo piliečius prieš išpolius, nuo išpolių prieš teisinės valstybės principus. Dėkuoju. E, SRD frakcijos vardu ponas, ponas Purek. Mėly kolegos, jau 17 metų, jau 17 mėnesių trūksta, e, trunka ta procedūra taikoma e, Vengrijai. E, buvo teigiama, jog Vengrijoje e, E, pažeidžiamas e, teisingumo sistemos nepriklausomumo principas. Lybė komitete dabar e, e, vyksta tyrimas dėl Vengrijos susidariusios padėties. Ir atrodo, jog septintojo straipsnio plotmėje Vengrija nepadarė e, didesnės pažangos, nes septintas straipsnis E, kaip tik tai reglamentuoja tos dalykus. Tas pats e, pasakytina ir apie e, Lenkiją. Ir atrodo, jog ES kol kas negali atkurti situacijos, kuomet būtų laikomas 100 procentų teisinės valstybės principų. Mes turime tai užtikrinti. Dėkuoju. Žinių frakcijos vardu Strugarijų. Mes e, sakome, jog e, tarybos rengiami klausimai yra geras dalykas, tačiau e, ir, ir Europos parlamento dalyvavimas tame procese yra geras dalykas, tačiau mes turime kalbėti ne tiek apie tvarką, apie procedūrą, o apie faktus, apie tai, kas vyksta pono Orbano valstybėje, ką jūs darote savo valstybėje, pone Orbanai. Tai yra problema, tai yra tikra nelaimė e, pilietiniai visuomeniai, akademiniai visuomeniai, meno pasauliui. Niekas nevertė jūsų stoti Europos Sąjungą. Tai buvo jūsų pasirinkimas, jūs įsipareigojate laikytis Europos Sąjungos vertybių, jūs pažadėjote tai darytis ir dabar nesilaikote savo e, pažadų. Vengrija vystėsi ir augo naudodama, naudodama ES lėšas, kaip ir Lenkija, beje, o dabar jūs kūrėte manipulacijos, dezinformavimo imperiją ir tam jūs taip pat naudojat ES lėšas. Tai yra labai rimta problema. Jeigu pas jūs nėra teisės aktų, kurie reikalautų laikytis tų e, vertybių, tai jūs turėtumėte priimti tokius teisės e, aktus, todėl kad e, jūs darote gėdą savo valstybei. Ir kalbant apie skaidrumas, skaidrumas turi būti užtikrinamas, ypač jeigu to reikalauja ES ir jos vertybės. Dėkoju. Toliau e, aš e, suteiksiu žodį poniai Delbos Korfilt. Pusantros minutės. Kaip Europos parlamento pranešėja Vengrijos klausimų, aš e, norėčiau priminti, jog e, pirmininkantį Suomiją labai ryštingai nagrinėjo šitos klausimus. Tikiuosi, kad pirmininkaujantį Kroatiją taip pat e, tęs tą darbą. Mes e, buvome sunerime, kad e, padėtis buvo tapusi labai rimta dėl septintojo straipsnio taikymo. E, ir e, e, pirmininkaujant Suomijai mes e, konstatavome, kad yra daroma šiokia tokia pažanga ir mes tikimės, kad e, pirmininkaujant Kroatijai, jinai bus daroma toliau. Tai yra svarbus etapas, todėl kad e, nelengva buvo e, vertinti vienoms e, valstybėms narėms kitas valstybės e, narės ir todėl mes pasakėme už klausimų surengimą dėl ES lėšų panaudojimo. Pane Jūrova, jūs minėjote taip pat žiniasklaidą. E, Ir e, taip pat turime keltą klausimą, ar ES lėšos buvo naudojamos tai, žiniasklaidos priemonių koncentracijai e, Vengrijoje. Čia taip pat iškyla ir institucinių problemų. Europos parlamentas kol kas dar e, oficialiai negavo šitų e, klausimų medžiagos. Rezoliucija, dėl kurios balsuosime rytoj, e, e, mini dvi procedūras. E, Vengrijos e, atveju Vengrijos atveju komisija buvo išklausyta, tuo tarpu e, Lenkijos atveju kol kas e, e, mes nebuvome išklausyti, mūsų komitetas, ir todėl turi būti užtikrinamos vienodos galimybės visoms institucijoms. Dėkoju. Toliau į ir D frakcijos vartų kalbės ponas Rivier. Kalbant apie 7 straipsnio taikymą Vengrijai, komisija e, veikia kaip tarybos sekretoriatas, nes e, čia ne teisinė diskusija, o politinė diskusija. Europos e, parlamentas pasisakė už skubų šitos procedūros taikymą, demokratiškai išrinktos valstybės e, vyriausybei ir ES e, sutartys e, neleidžia ponui Orbanui veikti taip, kaip jisai turėtų veikti. Aš manau, kad Viktoras Orbanas elgėsi labai drąsiai ir jisai bandė sustabdyti migracijos srautus. Ir e, tai, e, ką jūs darote Vengrijos veiksmų atžvilgių, e, rodo, jog jūs e, tai darote labai šališkai ir be jokio skaidrumo, antidemokratiškai. Piliečiai nebegali pakesti jūsų totalitarinių projektų. E, E, jūsų kosmopolitiškų e, projektų, kurie pasmerkti žlugti, taip pat ir Lenkija yra puolama, todėl kad e, jūs norite skleisti migracinį chaosą. Dabar atsifrakcijos vardu ponai. Rivier. E, e, Prokačinį. Dėkoju. Kažkada buvo kalbama apie teisę apsaugoti savo sienas, teisę apsispręsti, apie religinę, kultūrinę e, laisvę. Tačiau e, dabar žiūrime, kas yra pasakyta sutartyse, matome, kaip Fransas Timmermansas e, apsiginklavęs e, aroganciją ir socialistinėmis idėjomis, taiko septintą straipsnį. Dabar tas straipsnis taikomas Vengrijai ir e, Lenkijai, tačiau e, ateityje gali būti taikomas bet kam. Ir taikant šitą straipsnį norime, norima surenkti tokius pavyzdinius teismus tam tikroms valstybėms, kad kitos žinotų, uh, E, kaip gali būti. Noriu pasakyti štai ką. E, turėtumėte ruoštis e, tam laikui, kuomet balsuos piliečiai laikotarpį po 7 straipsnio taikymo. Dėkoju toliau, ponė Bjork, dėkoju. Aš didžiuojuosi, kad Europos parlamentas stebi, kas vyksta Vengrijoje, kad mes pasisakome už demokratiją ir už žmogaus teises. Mes matome, kaip Fidesz apribojo žiniasklaidos laisvę, kaip ir kokią priespaudą patiria pilietinės visuomenės organizacijos ir pirmą kartą matome, kad e, situacija tapo tokia, kad reikia netgi iškelti universitetą. Ir kultūrinės institucijos yra kai kurios uždraudžiamos, kitos yra reformuojamos, e, buvo pat priimti nauji įstatymai, e, kurie leidžia tai daryti. Ir E, taip pat, pavyzdžiui, New York Times rašė, kad ES e, e lėšos skirtos Vengrijos žemės ūkiui, jos yra skirstamos remiantis korupciją. Ir bet koks bandymas tam pasipriešinti yra užgneužiamas, visos piliečių iniciatyvos yra užgneužiamas, mes negalime to toleruoti, nes tai yra ne demokratija. Yra daug piliečių e, Vengrijoje, kurie nori, kad jų šalis būtų kitokia, jie nori, žmogaus, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės, e, LGBTQ e, tei, asmenų teisės. Jie E, nori taip pat, kad, būtų, e, e, kad europiniu mastu būtų sprendžiamas šitas, šitas klausimas, dėl to, kad negalime toleruoti, kai ES valstybėje narėje pažeidinėjamos pagrindinės ES vertybės. Mes džiaugiamės, kad Suomija, pirmininkaudama ES, pradėjo procedūrą pagal 7 straipsnio pirmą dalį. Mums reikia daugiau, dar daugiau ką nuveikti, mums reikia kažkokio kažkokių efektyvių priemonių. Ir dabar, e, kalbant apie darybas dėl daugiametės finansinės programos, mes turime išsakyti aiškius reikalavimus tam tikroms valstybėms narėms. E, dėkoju. Dabar e, baigia kalbėti kalbėtojų frakcijų vardu. O dabar ponė Ferrera iš neprisijungusių. Dėkuoju, ponė pirmininkė, tarp pagrindinių vertybių, kuriomis remiasi, remiasi ES, teisinės valstybės principai yra labai svarbus. Vyriausybė, kuri bando sustiprinti savo valdžią šitų dalykų sąskaitą, žodžio laisvės sąskaitą, akademinės laisvės sąskaitą, negali e, pateisinti E, sakydama, kad e, pasiteisinti tik tuo, kad e, teikdama, kad jinai yra demokratiškai išrinkta, todėl kad jeigu apribojami teisės valstybės principai, nebepasitikima nacionalinėmis institucijomis ir Europos institucijomis, bei apribojamos piliečių laisvės ir tuomet tampa daug sunkiau siekti bendrų tikslų. Ir, e, tuo tai būdu pažeidžiamos pagrindinės vertybės, kaip kad, pavyzdžiui, Vengrijoje. Tačiau septintos straipsnio nuostatos vargu ar yra e, panacėja. Ir e, nors reikia tam tikros daugumos, e, kad būtų galima taikyti sankcijas, vis dėlto tai vargu ar yra e, veiksmingos priemonės. Tačiau kita vertus, e, Orbano vyriausybė neturėtų nebaudžiamai tęsti e, savo e, politikos. Mes pasisakome už tokį mechanizmą, kuris užtikrintų tinkamą stebėseną, kuomet yra pažeidžiami e, teisinės valstybės principai ir kur būtų numatytos veiksmingos sankcijos už tai. Dėkuoju toliau ponė Jaroka vieną minutę. Hogy a Magyarországról szóló vita egy állandó napirendi ponttá vált az Európai Parlamentben, nem csak az... Dėkoju, ponė pirmininkė. E, diskusijos dėl Vengrijos buvo įtrauktos į plenarinio posėdžio darbo tvarkę ne tik dėl to, kad parlamentas inicijavo e, e, septinto straipsnio procedūrą, bet taip pat dėl to, kad tai yra politinės e, diskusijos E, aš nežinau, kodėl mes abejojame e, komisijos ir tarybos nepriklausomų. Mes girdime kaltinimus, bet niekas nesidomi e, faktais, niekas nesidomi, kokia iš tiesų yra nepriklausoma e, teismų sistema Vengrijoje, kur visiškai netole, netoleruojama korupcija. Taip pat reikia nepamiršti, kad Vengrija inicijavo Romų strategiją e, visoje Europoje. E, taip pat reikia nepamiršti, kad dauguma parlamentarų yra įtakoti kairių, kairiosios žiniasklaidos. Ir mes e, čia dabar matome diskusijas, kurios pačios e, pažeidžia e, sutarčių dvasę. Teisinis konfliktas negali būti agresyviai sprendžiamas. Mes tą išmokome per komunizmo metus. Pone Intvelt norėtų užduoti Jums klausimą. Ar sutinkate atsakyti? Tai gerai, tuomet ponia Infeld galite užduoti klausimą. Dėkoju. Gerbiama kolegė, visų pirma, pataisysiu, mes nekalbame apie Vengriją, mes kalbame apie Vengrijos vyriausybės požiūrį. Tai yra ne tas pats. Taip pat iš tiesų e, pavadinimas diskusijos yra labai e, tikslus. E, Norėčiau užduoti Jums klausimą. Jūs kartojate tos pačius dalykus, e, kad mes. E, Pone Šsajari, ar galiu aš užduoti klausimą? Ar galiu? Ar leisite man? Leisite man užduoti klausimą? Prašau, nepertraukinėti kalbėtojos. Jūs e, kartojate E, tuos pačius dalykus, kad mes jūs kaltiname įtakoti kairiųjų žiniasklaidos. Aš neskaitau kairiųjų žiniasklaidos, bet tegul tai būna. E, e, Europos komisija, Venecijos komisija. E, EBPO daug nepriklausomų institucijų, kurios, nežinau, priklauso ar kairiam, ar dešiniam sparnui, e, didžioji Europos parlamento dauguma, e, didžioji jūsų frakcijos narių dauguma sako tą patį. Pone Jaroka, turite 30 sekundžių atsakyti. Uh, E, jums e, nevyriausybinės organizacijos suteikia informaciją. Aš žinau, nes aš skaičiau e, jūsų pranešimą, jūs išbraukėte dalį dėl Romų iš savo dokumento. Aš norėčiau jūs pakviesti atvykti į Vengriją ir pažiūrėti, kaip viskas ten vyksta. Dėkoju, ponia Barley, pusantros minutės. Dėkoju. Vien tik vakar Europos Teisingumo teismo generalinis e, e, advokatas e, vėl pateikė atitinkamą prašymą ir kaip žinia, tai yra ne nepriklausoma institucija, ką pritars tikriausiai ir pane Jarova. Konkrečiai jo kalba apie nevyriausybinės organizacijas, kurios esą nesilaiko žmogaus pagrindinių teisų hartijos reikalavimų. Na, aišku, taip, iš tikrųjų, Vengrija atsidūrusi aklygatvėje, kaip ir pats straipsnis, kai na, buvo išrašta ši procedūra, niekas nebūtų e, galėjęs įsivaizduoti, kad net dvi valstybės narės nukryps nuo pagrindinių principų ir vertybių, kaip tik vakar taip ir nutirtų, ponė Micula, ne PP. PP, ne, visuomet būdavo įstatymų viršinybės pusė, nes kai kalbame apie Vengriją, PP jau daugybę metų vengia viską aiškiai vardyti. Mes negalime vien tik tais pasitenkinti teisingumo teismo sprendimu, mums reikalingos papildomas priemonės, kurios leistų paremti gyventojus ir faktiškai jų palankumas yra nusiperkamas per uh, euro europinius pinigus ir iš tikrųjų reikėtų taikyti sankcijas, tai daryti nusekliai, tačiau iš tikrųjų gyventojai nėra e, vyriausybė, Vengrija daugybė puikių demokratų, puikių Europos draugų, mes turime juos paremti ir jiems suteikti platformą. Dėkoju. Pone Donat, vieną mintį prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, kaip daugelis parlamento narių jau minėjo, Vengrijos vyriausybė vogė ES pinigus ko ne dešimt metų ir pažydinėjo įstatymą viršinybę. Europos Sąjunga nesėmė jokių rimtų žingsnių, kad būtų užkirstas kelias. Buvo ir toliau skiriamas finansavimas Vengrijai, o Vengrijos um, elitas juos pasiglemžė vietoj to, kad šias lėšas būtų skiriamas veikatos apsaugai mokyklams ir taip toliau. Na, tai nėra skirta uh, Vengrijai kažkaip nuraminti. Na, tiesą sakant, Vengrija, Vengrijos vyriausybė tai žiūri vos ne kaip padrasinimą. Na, pavyzdžiui, Sirdžintinė ataskaita minima, uh, kad Mm, Vengrija nusižengė įstatymų viršinybės principai, bet mūsų elitas, tiesą sakant, taip yra pripratę e, nusižengti, pasiklemšti pinigus, kad netgi um, atimami pinigai ir iš Romų ir kai dabar apie tai diskutuojame, jie toliau mina kojomis europinės vertybės. Na, o Europos taryba faktiškai irgi viską nutilėjo, nutilėjo ir taryba. Na, Ne, bausmės e, duos naudos, o iš tikrųjų elgesi pokytis. Ar ponė Dona sutiksite su pono Svensimans klausimu? Prašau, ponai Svenai, žodis jums. 30 sekundžių. Na, manau, e, labai svarbu šiuose diskusijose daryti skirtumą tarp faktų ir politinių teiginių e, Pone kolegė, kai kalba eina apie šią temą, labai svarbu pasisakant, pasiremti e, faktais, orientuotis įstatymų viršinybės principą ir pateikti atitinkamų pagristų įrodymais pavyzdžių. Ar sutinkate su manimi? Prašom atsakyti. Na, kaip ir visi kiti minėjo, e, e, įstatymų vis, įrodymų našta e, sleginti, tačiau kartais neįmanoma skirti faktų nuo politikos, nes e, Vengrijos vyriausybė tiesiog viską nepaprastai politizuoja ir rodo pirštais į kitas valstybės narės, esą ir ten, ir ten yra pažydinėjama įstatymų viršinybės principas. Vyriausybė pažydinėja įstatymų e, viršinybės principą. Ir reikia gyventi Vengrijoje, kad tai akivaizdžiai suvoktum. Ir tol, kol Vengrijos vyriausybė elgsis taip pat kaip likščiol ir toliau galbūt surinks dviejų trečdalių daugumą. Toliau, ponia Kunkė, pusantros minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Koksgi yra septintos straipsnio tikslas ir paskirtis? paskirtis yra apsaugoti tuos piliečius, e, kurie yra engiami išnaudomi, kai kitos šalis nusprendžia nesigydyti. Kiek tebesitęs ši situacija, kol ES nuspręs užkirsti kelią šią situaciją, kol valstybių ir vyriausybių vadovai paseks parlamento raginimu. Nes problema yra štai kokie kitų valstybių narių vyriausybės labai baiminasi, kad bus ir jos labai kruopšiai vertintos ir todėl nespaudžia Vengrijos, taigi čia tik akių dumimas. Bet jeigu nieko nebus daroma, rinkėjai praras visais mumis pasitikėjimą. Dėkoju. Toliau. Uh, prieš suteikdama žodį kitam kalbėtojui norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Uh, vis daugiau yra pagidaujančių pasisakyti pagal milinosios kortelės procedūrą. Tačiau te galime užduoti tik tais po vieną klausimą pagal milinosios kortelės procedūrą, kiekvieną